Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Kisnaturoval. Balsuosime rytoj. Dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai taip pat ponios Kisnaturoval pranešimas bendra priekybos politika. Žodis pranešėjai, jums skirimas keturios minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pranešimas trumpai vadinamas Omnibus 1. Tai yra bandymas e, suderinti e, prekybos politikos rytyje esančius teisės aktus e, su Lisabono sutarties nuostatomis, ypač sutarties dėl ES veikimo 290 ir 2000, atsiprašau, 291 straipsnių. Pagal šiuos straipsnius Europos parlamentas e, turi tam tikrus įgaliojimus prekybos politikoje. E, joks kitas ES parlamentas tokio vaidmens, tokios galimybės formuoti politiką neturi. Europos Sąjunga, e, tai yra JAV kongresas tokios praktikos neturi. Likščiol Europos Sąjungos prekybos politika e, formavo taryba. Komitologijos procedūra prekybos sustarimams buvo netaikomi. Dabar e, keičiasi situacija. Vykdomoji valdžia turi įgaliojimus, e, tačiau komisijos įgaliojimai negali būti savaime suprantami. Trumpai norėčiau pristatyti svarbiausius pakeitimus, kuriuos pateikiau savo pranešime. Pirmiausia, um, bendras požiūris ir požiūrio derinimas. Um, Taryba ir komisija e, susitarė dėl bendro supratimo principo paisymo, e, sutarė naudoti įgyvendinimo nuostatas ir deleguotosius aktus e, pagal suderintą vienodą modelį. Mane nustebino tai, kad komisijos e, pasiūlymo dal, didelė dalis vis dėlto nukrypsta nuo tų sutartų nuostatų. Todėl aš noriu vėl grįžti prie bendro supratimo principo. Antra, e, pranešime kalbama apie deleguotojų aktų įtraukimą į visas komisijos siūlomas sritis. Trečia, nagrinėjimo arba pateram, pate, patariamoji procedūra kurios turi būti taikomos, kai yra taikomos įgyvendinimo nuostatos e, daugeliu atveju. Tačiau vėlgi yra tokių atvejų, kai nagrinėjimo procedūra būtų per ilga, todėl reikėtų tuo atveju taikyti kitą procedūrą. Kitas svarbus dalykas tai yra konsultavimosi procedūra. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui, pagal kurį nesinaudojama pataramąją procedūrą, o naudojamasi konsultavimo procedūrą tais atvejais, kai reikia priimti sprendimą antidempingo arba antisubsidijų e, srityje. E, tam tikri terminai numatyti antidempingo ar antisubsidijų reglamente neturėtų būti pernelyg ištesti, kaip tai numato e, PPO teisė. Jo labiau, kad pramoniai ir verslui reikalingas tam tikras planavimo saugumas. Štai kodėl šiuos reglamente nustatytus terminus reikėtų sutrumpinti. Ir tai yra numatyta ir pranešime. Aišku, galimos ir iš išimtys. Dabar taikomuose reglamentuose yra numatyta prievolė teikti ataskaitas. Komisija turi teikti ataskaitą Europos parlamentui ir ją paskelbti viešai. Tai yra labai svarbu. Kaip tai svarbu parodė aktuali diskusija apie aktą susitarimą. Darybos dėl aktą susitarimo nebuvo skaidrios. Mes gyvename internetinėme pasaulyje, todėl visa informacija turi būti vieša. Mano pranešimas yra suderintas su Lisabonos sutarties pasikeitimais. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas, yra daug daug nuveikta e, techninėje srityje, tačiau vis dėlto e, šio pranešimu yra formuojamas, siunčiamas ir politinis ženklas, keičiantis e, ekonominius santykius. Noriu padėkoti komisijos nariui Degucht. Perduokite ponę Čiolos atsakingam komisijos nariui mano padėką. Dėkoju. Komisarui Čiolos žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite pirmiausia paminėti, kad ponas komisaras de Gucht buvo suplanavęs kelionę į užsienį šiandien. Ir dėl šio darbuotojos punkto vėlyvo patvirtinimo jam ne, nebuvo įmanoma pakeisti savo darbo tvarkės ir dalyvauti šio vakaro posėdėje, kaip jis to būtų norėjęs. Būtent dėl to jis paprašė manęs pasisakyti Europos komisijos vardu šio klausimu. Europos komisija labai dėkoja ponikis Kudrovol. Visiems šešėliniams pranešėjams, pirmiausia, ponui Moreira ir kitiems INTA komiteto nariams už konstruktyvų požiūrį į šį siūlymą. Tai yra svarbus siūlymas, kadangi tai yra pirmas ir labai svarbus žingsnis siekiant prisitaikyti prie naujos tvarkos susijusios su vykdomaisiais ir deleguotaisiais aktais E, kalbant apie prekybos politikos sritį. Europos komisija norėtų bendratarbiauti su Europos parlamentu ir taryba, kad šis klausimas, teisėkros klausimas būtų kuo greičiau išnagrinėtas. Labai daug pakeitimų bus priimta ir tai bus balsuojama šią savaitę. Suprantama, negaliu pakomentuoti visų tų pakeitimų. Tai yra tas darbas, kuris turės būti atliktas vėliau visų trijų institucijų, e, kurios ir turės peržiūrėti šios pakeitimus. Aš pasakysiu keletą bendro pobūdžio pastabų. Pirmiausia, iš principo Europos komisija gali pritarti visiems pakeitimams, kur siūloma naudotis. E, konsultavimosi procedūra, kalbant apie parengiamasis priemonės. Antra, Europos komisija pripažįsta, kad deleguotieji aktai turėtų būti įtraukti į reglamentą, kur kalbama į saugiklinį mechanizmą. E, trečia, Europos komisija dėkoja už pakeitimus susijusius su antidempingo reglamentu. Europos komisija remia pakeitimų dvasę, kurios esmė yra spręsti e, darbo tvarkės klausimų, susijusių komitologijos klausimų ir susijusių su atidempingo reguliavimo klausimais. Tačiau kai kurie iš tų pakeitimų kelia praktinių problemų arba teisinių problemų. Europos komisija tikisi, kad bus galima rasti efektyvų šių problemų sprendimą vykstant diskusijoms tarp visų trijų institucijų ir balsuojant Europos parlamente. Norėčiau užbaigti pasisakymą pasakydamas štai ką. Europos komisijos vertinimu buvo atliktas didžiulis darbas. Dabar turime dirbti visi kartu, kad per protingai ilgą laiką užbaigtume šio klausimo nagrinėjimą. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponios ir ponai parlamento nariai. Dėkoju ponui komisarui. Dabar pereisime prie frakcijų atstovų pasisakymų. EPP vardu kalbės ponas Kaspary. Pone pirmininkė, brangus kolegos, aš turiu tik apgailės tauti, kad taip vėlai vyksta diskusijos tokiu klausimu ir nedalyvauja nei e, klausytojai, nei komisaras. Mažai narių. E, klausimai labai įdomus Europos parlamentui. Jau ne vienerius metus tas klausimas baisiai įdomus, tad labai gaila, kad mūsų kolegų labai nedaug ir dolio ir kitų, kurie per keletą pastarųjų mėnesių labai aktyviai dirbo. Daugelį sričių tarptautinėje politikoje, kalbant apie parlamentą, reikės nelabai, nemažai keisti Nuo 2009 metų kai kurios nuostatos tapo mūsų nuostatomis Omnibus vienas dėka. Mes dabar e, nagrinėjame tas nuostatas ir Bundestagė nagrinėjame ir kitose šalyse. Europos e, Bundestagas niekada neturėjo tokių kompetencijų kaip Europos, Sąjungo, e, kaip Europos parlamentas šiaip ar taip. E, mes norime konstatuoti, kad priimtos antisubsidijų priemonės, mes labai dėkojame kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo, labai dinamiškai dirbo visi. Norėčiau, kad tarptautinės priekybos srityje Europos parlamentas suvoktų, koks vaidmuo jam tenka. Mes nenorime ir nebegalime daugiau vien tik tais dėjoti, kaip tai darėme iki 9 metų. Dabar mums tenka tam tikrą atsakomybę, mes turime ją prisijimti, labai rimtai viską pasižiūrėti, labai rimtai nagrinėti visus tekstus. Ir paskutinė pastaba, pirmininkė, labai svarbi pastaba, kadangi mes, ES parlamentas, norime viską ir turime viską įgyvendinti, kad e, viską E, sukontroliuotume, kas anksčiau buvo kontroliuojama per komitologijos procedūras, kad mūsų kontrolė taptų realią kontrolę. Ačiū. Dabar ponas Mareira, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Parlamentas jau prieš kurį laiką norėjo prekybos bendrą politiką, pri, į, sulyginti su deleguotaisiais aktais, kurie numatyti Lisabono sutartyje. Ir visa tai turėjo būti taikoma dviejų e, įstatymų leidėjų. E, valstybės narės turi kontroliuoti, o ne taryba. Bendros priekybos politikos srityje ES yra atsakinga, o ne valstybės narės. Tai yra tokia politika, kuri yra vykdoma komisijos iniciatyva su kitom dviem institucijom mes turime nustatyti, tai nereiškia, kad mes turime nustatyti kažkokias tai naujas taisyklės, tai reiškia, kad parlamentas turi visiškai kontroliuoti, kaip yra patvirtinami ES teisės aktai. Ir kiekvienu atveju, kai komisija turi kažką tai keisti ES teisės aktuose, mes galime vadinti e, vykdymo akt, deleguotaisiais aktais. O dėl e, vykdomųjų aktų tai čia jau yra ES ekskluzivinė kompetencija. Valstybės narės neturi turėti vetavimo teisės komisijos atžvilgių. Norėčiau pasveikinti pranešėjus, atliko puikų darbą ir e, dėka kompromiso jam pavyko paraši, e, sukurti tą pranešimą. Pirmininkas nuo liberalų demokratų, pane Mary. Ponios ir ponai, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, viskas pasikeitė ES priekybos politikoje. Yra naujas teisinis pagrindas. Ir tie, kas stebi e, pasikeitimus, gali pasakyti, kad tie pasikeitimai tikrai yra dideli. Iš pirmo vilksnio e, tai yra techninio pobūdžio pasikeitimai, tad, nes gal, gal, kalbame apie e, deleguotosios teisės aktus ir vykdomosios valdžios įgaliojimus. Tačiau pagalvokite e, tik apie terminus e, taiky, taikymo, taikomus antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių atvejais. Visuomeniai šie visi dalykai yra įdomus. Kolegė kalbėjo apie aktą. Jei nuo pat pradžių rengiant aktą susitarimą viskas būtų vykę skaidriai, tai galbūt dabartinių diskusijų ir nebevyktų. Noriu padėkoti pranešėjai, kuri taip sumaniai rengė pranešimą ir koordinavo visą bendradarbiavimą su kolegomis. Aš tikiuosi, kad ši tema greitų laikų bus patvirtinta. Ačiū. Dabar periname prie kitų kalbėtojų. Pone Kjostinger, dvi minutės. Ačiū. Šis pranešimas yra Omnibus vienas dalis, kuriuo yra aptariama ES priekybos politika. Tačiau neturėtume apsigauti. Šis pranešimas yra labai svarbus. Pirmiausia, yra formuojama nauja priekybos politika. Ateityje E, ši politika bus formuojama per vykdomosios valdžios įgaliojimus ir deleguotosius teisės aktus. Noriu paminėti tris dalykus, kurie mano supratimu yra itin svarbus. Pirmiausia, tai yra uh, E, kreipimosi į apeliacinį komitetą procedūrą. Ji yra primtina, tačiau e, turime e, nepamiršti, kad kai kurios skubiose situacijose reikia veikti itin greitai. Kitas dalykas - konsultavimosi procedūros panaikinimas glaudus esamų institucijų bendradarbiavimas yra labai svarbus nes tokiu būdu ankstyvojo fazėje galima panaikinti įvairius nesutarimus ir nesklandumus. E, trečias dalykas - terminai. E, greitas sprendimų prieimimas yra svarbus visoms suinteresuotosiams šalims. E, tai skatina didesnį saugumą. Taigi, E, jei panaikiname, tiksliau atsisakome nagrinėjimo procedūrą, tai e, visos kitos procedūros vyks daug greičiau. Aš palankiai vertinu šį pranešimą, dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už šį iššūkių pareikalavusį darbą. Ačiū. Ačiū. Dėkoju poniai Kostlinger. Žodis ponui Leichtfried. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, pone pranešėja, manau galima pasakyti vieną dalyką. Europos e, užsienio e, politika buvo viena svarbiausių politikų Europos Sąjungoje. Kodėl? Todėl, kad ši politika buvo tik Europos Sąjungos kompetencijoje, o įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dabar pirmą kartą uh, E, istorijoje Europos parlamentas taip pat dalyvaus formuodamas šią politiką. Aš tikiuosi, kad e, užsienio politika taps dar sėkminges, atsiprašau, užsienio prekybos politika taps dar e, sėkmingesnė politika. Aš teigiamai vertinu komisijos pasiūlymą dėl Omnibus 1 ir Omnibus 2 teisės aktų paketo komisijai pavyko e, pato, patrengti tokį pasiūlymą, kuris e, užtikrino ir mūsų pasitikėjimą ir paramą, taip pat užtikrinant ir tinkamą kontrolę. Iš aktą susitarimo visi pasimokėme ir tikimės, kad panašios situacijos nesikartos. Ačiū, ponia Leichtfridai. Dabar perinama prie spontaniškų pasisakymų. Pone Basesko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Remiu 26 teisėkuros aktų tarybos pakeitimai yra susijęs su bendra prekybos politika. Tuo būdu galėsime prisitaikyti prie naujos deleguotojų aktų vykdomųjų aktų sistemos. Puiku, kad Europos komisija sulauks savo vykdomųjų galiojimų sustiprinimo. Tuo pat metu išauks politinis mūsų prekybos politikos efektyvumas, ES tuo būdu taps konkurencingesnė. Tuo pat metu puiku, kad Europos komisija ėmėsi iniciatyvos pabrėžti tuos pakeitimus, kurių būtina buvo imtis po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Remiu Europos komisijos siūlymą remtis nagrinėjimo procedūra daugeliu atveju, didžiai dauguma atveju, kai kalbama apie vykdomuosius aktus. Saugiklės nuostatos yra labai svarbios. Ir puiku e, pripažinti, kad šitai yra būtinas žingsnis. Dėkoju. Komisaras Čiolos, ačiū, ponė pirmininkė, leiskite pasakyti keletą trumpų baigiamųjų pastabų. Pirmiausia, Kaip paaiškėjo iš diskusijų, šis klausimas yra techniškai sudėtingas. Tačiau čia yra kalbama apie visą eilę labai svarbių vykdomųjų teisės aktų, kurie turi lemiamą vaidmenį priekybos bendrai politikai. E, turime pasidžiaugti tomis pastangomis, kuris buvo įdėtos, sengėti šį klausimą išspręsti. Antra, Europos komisija teigiamai vertina bendrą pakeitimų projektą, kurios pateikė Europos parlamentas. Džiugu, kad turėsime galimybę dirbti šiais klausimais ir diskutuosime prie tų klausimų ir būsimo triloko metu. Trečia, svarbiausias klausimas tebelieka tai, kaip mes naudosimės prekybos gynybos priemonėmis. Turime apsispręsti, turime tai aptarti trilogo metu. Europos komisijos vardu noriu padėkoti Europos parlamentui už atliktą labai detalų darbą šiuo klausimu ir tuo pat metu norėčiau užtikrinti, kad komisaras Degucht yra pasiryžęs bendradarbiauti su Europos parlamentu priekybos politikos klausimais. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponė komisarė. Dabar žodis pranešėjai poniai Keistuk Trovald. Greitai ir trumpai. Ačiū šešėliniai pranešėjai, noriu padėkoti ponui Čiološ ir komisijai už e, tai, kad jis patikino, jo komisija mielai bendradarbiaus su, su parlamentu. Rytoj įprastinė tvarka bus balsuojama dėl visų pakeitimų bei balsuojama dėl viso pranešimo projekto. E, šiame ypatingai svarbiame pranešime buvo svarbu, kad dėl jo balsuojama būtų plenarinėme posėdėje. Gavusi jūsų paramą, aš su kolegomis galėsiu e, drąsiai eiti dėrėtis trialoge. Aš tikiuosi, kad kompromisai visiems tiks. Tikiuosi, kad toje pasikeitusioje teisinėje aplinkoje mes rasime visi savo vietą. Ačiū visiems už bendradarbiavimą ir labos nakties visiems, todėl kad jau eisime miegoti. Ačiū. Geri palinkėjimai, ponia Kvisthautrovol. Ir šis darbo atvarkės punktas baigiamas. Rytoj balsuosime 12 valandą, o plenarinė.